Ponės ir ponai, 11 už, 3 susilaikė, 30 prieš. Ir aš pats balsavau prieš. Aš susilaikiau, sako pirmininkas. Taigi rezultatas toks, koks yra ir mes balsuosime dėl šios nuomonės. Tai reiškia, kad daugiau ties šio dokumentu nebedirbsime. Taigi, kas pasisako už 354 pakeitimą? 354 pakeitimas už prieš atmestą. 46 pakeitimas už. Priimta. 491 už. Prieš pasitikslinsime elektroniškai 491 pakeitimas. Nepakelėte rankų. Žinau, koks bus rezultatas. Atmesite, tačiau rankų nekėlėte. Baigiame balsavimą. Ačiū. Pakeitimas atmestas vieno balso persvara. Periname prie pirmo kompromiso. Pradedame balsavimą dėl pirmo kompromiso. Elektroninis balsavimas. Pirmas kompromisas. Ačiū. Balsavimas baigtas. Kompromisui pritarta. Dabar periname prie 48 pakeitimo. Kas už? Ačiū. Primta. Envy pakeitimas, 29 pakeitimas, kas už, kas prieš atmestą. 50 pakeitimas. Kas už 50 pakeitimą? Ačiū. Primta. 507, 508, 509 atkrenta, nes 48 buvo patvirtintas. Taigi šie pakeitimai atkrenta. 51 pakeitimas 510-511 tai tai jie tą patys, kas už, kas prieš. Pasitiklinsime elektroniniu būdu. Balsavimą baigiame. Priimta. 512 už Atsiprašau, sako pirmininkas. 515. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. 515. Balsavimas baigtas. pakeitimas atmestas trijų balsų persvara. 52 pakeitimas. Kas už? Ačiū, primta. Envi pakeitimas. Kas už? Primta. 53. Kas už? Primta. 54 pakeitimas. 54 kas už? Primta. Antrasis kompromisas. Kas už? Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Primta. Taigi pereiname prie 531 pakeitimą. Čia dėl šio pakeitimo nebalsuojame. Pereiname prie 57 pakeitimo. Tai pranešėjo pakeitimas už. Ačiū, priimta. Envi pakeitimas už. Ačiū, priimta. Pasitikslinsime elektroniškai dėl envi pakeitimo. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigime. Priimta. 58 pakeitimas, tai pranešėjo pakeitimas, kas už. Priimta. 59 už. Ačiū, priimta. Penkišimtai trisdešimt septintas, kas už? Ačiū priimta. 538, kas už? Ačiū priimta.

Kažkas buvo pakeistas, sako pirmininkas. Dabar 541. 541. Kas už? Ačiū prieš. Atsiprašau, turime pasitikrinti, sako pirmininkas. 541. Balsavimas pradedamas. Rezultatas tikriausiai bus teigiamas, tačiau nežinau, kodėl nekelti rankų. Balsavimas baigtas. Primta. 546. Kas už? 546. Prieš. Atmesta. Penki šimtai keturiasdešimt ketvirtas, penki šimtai keturiasdešimt penktas, kas už? Ačiū, priimta.

Ačiū priimta. 68 pakeitimas. Dar dėl 66 pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šešiasdešimt aštuntas pakeitimas kas už. Ačiū priimta. 69 pakeitimas, kas už? Priimta. 554 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Atmesta. 71 pakeitimas, kas už? Ačiū. Priimta. 72 pakeitimas, kas už? Ačiū. Priimta. 73 kas už? Ačiū priimta. 547 pakeitimas kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas, kas 74 kas už? Ačiū priimta. 548 pakeitimas kas už? Kas prieš? Atmestas. pasitikslinsime. 548 elektroninis balsavimas pradedamas. Baigtas. Balsavimas baigtas. Taip, pakeitimas atmestas. 549. Kas už, kas prieš atmesta. 75. Kas už, kas prieš, priimta. NV, kas už, priimta. 76 pakeitimas, kas už, ačiū, priimta. 500, tai 50, kas už, kas prieš, atmesta. 77 pakeitimas. Ir toks pat envi pakeitimas, kas už, priimta. 79, kas už, Ačiū. Priimta. 557 ir tapatus jam 558, 559, kas už? Kas už? Ačiū, priimta. 560 pakeitimas, kas už? Balsuosime dabar dėl 232. Už. Pirmininkas pasitaiso. 560 pakeitimas. Kas už? Prieš. Primta. Pasitikslinsime elektroniniu būdu dėl 560. 560. Kas? Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Aš norėčiau, kad mano frakcijos kolegos keltų rankas. 81 pakeitimas. Kas už? Primta. Penkiasdešimt pirmas pakeitimas ir kiti kas už, kas prieš atmesta. Aštuoniasdešimt antras pakeitimas kas už, pri, Priimta. 83 pakeitimas. Kas už? Priimta. Trečiasis kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Periname prie Envy pakeitimų. už prieš atmestą. 581 pakeitimas, kas už, kas prieš atmestą. Penkišimtai aštuoniasdešimt antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. Penkišimtai aštuoniasdešimt trečias pakeitimas. Kas už, prieš. Elektroninis patikrinimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta. 584 pakeitimas už, prieš, atmesta. 586 už, prieš, atmesta. 90 už, primta. 587 už, prieš, atmesta. 548 už, prieš, primta. 589 dėl 588 tikrinamės elektroniškai. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Atmesta. Penkišimtas aštuoniasdešimt devintas už, prieš, atmesta. 91 pakeitimas už, prieš, atmesta. 590 pakeitimas ir jam tapatus, už, prieš, atmesta. NV52, už, prieš, atmesta. 591, už, prieš, atmesta.

93 pakeitimas už. Primta. 94 pakeitimas už. Primta. 95 už. Primta. 96 už. Primta. Ketvirtas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Perėdame prie šimto pakeitimo numeris šimtas. Už. Prieš. Priimta. Šešimtai penktas pakeitimas už, prieš, atmesta. 101 pakeitimas už. Priimta. 102 pakeitimas ir jam tapatus už prieš atmestą. Šimtas trečias už priimta. Šešimtai septintas už prieš atmestą. 608 pakeitimas už priimta. Penktasis kompromisas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 618 pakeitimas už. Priimtas. 619 už priimta. 620 už priimta. Šeštasis kompromisas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau. 65 pakeitimas už. Atmestas. Trisdešimt penktas Envy pakeitimas. Atmesta. Šešiasdešimt septintas. Šešiasdešimt septintas už. Prieš. Elektroniškai pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Atmesta vienu balsu. Penktasis kompromisas. Pereiname prie 110 pakeitimų. Už. Priimta. 652. Už. Prieš. Atmesta. Septintas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 114 pakeitimas už. Priimta. 115 ir jam tapatus. Už. Priimta. 663 pakeitimas už, prieš, atmesta. 116 pakeitimas už, prieš, priimta. Elektroniškai pasitiksinsime. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta. 665 už prieš atmestą. 666 už prieš atmestą. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 667, 68 už, prieš, atmesta. NV59 už, prieš, atmesta. 669 už,

674 už, prieš, atmesta. 675 už, prieš, atmesta. 118 už, primta. 676 už, prieš, atmesta. 119 už, prieš atmestą, 677. Elektroninis patikrinimas dėl 119 už, atsiprašau, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šešimtas septyniasdešimt septintas už priimta. Aštuntas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ošim. Tai... Toliau 688 pakeitimas. Už prieš susilaikė atmestas. 691 pakeitimas. Norite patikrinti, kaip balsavome dėl 688? Ne? Nereikia. Ne, reikia. Tuomet tikriname, kaip balsavome dėl 688. Baigėme balsuoti. Ačiū. 691 pakeitimas kas už kas prieš, susilaikė atmestas. 121 už, prieš pritarta. 122 pranešėjo už, prieš susilaikė priimta. 123 už, prieš pritarta. 104 už, pritarta. NV60 už prieš susilaikė atmestas. 125 pakeitimas toliau ir tapatus jam už prieš susilaikė pritarta. NV už prieš susilaikė atmestas. 69. Už prieš atmestas. 126 už, prieš pritarta. 686 už, prieš susilaikė atmestas. 697 už, prieš susilaikė atmestas. 698 už, pritarta. 126 pakeitimas už, 127 už, prieš pritarta. 128 už, prieš pritarta. 700 už prieš atmestas. 129 ir jam ta patu 701 už prieš pritarta. 130 už pritarta. 702 už pritarta.

175 pritarta. 706 už, prieš atmestas. 707 už, prieš atmestas. 708 už, prieš atmestas. Envi. Už, prieš atmestas. 709 už. Pritarta. 710 už. Prieš. Pritarta. 137 už. Pritarta. 137 už. Pritarta. 138. Už. Pritarta. 139. Už. Pritarta. 140. Už. Pritarta. 141 už. Pritarta. 142. Už. Pritarta. 143. Už. Pritarta. 144. Už. Pritarta. 105. Už. Pritarta. 146. Už. Pritarta. 147. Už. Pritarta. 716 Atsiprašau, 148, nes nebalsavome dėl kito. E, taigi 148. Pritarta. Toliau 161. Už. Pritarta. 722 už prieš atmestas. 723 už prieš atmestas. 162 už pritarta. 725 už prieš atmestas bet patikrinkime, balsuojame. Dėl 725. Baigiame balsuoti. Atmestas. 725. Balsuosime dar kartą dėl 725 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Vienu balsu. Šimtas šešiasdešimt trečias pranešėjo už prieš, pritarta. 726 už. Šimtas šešiasdešimt trečias. Atsiprašau, sako pirmininkas. Dar kartą dėl e, vienas 6-3. Baigiame balsuoti. Pritarta. Devintasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. pritarta. 65. Už, prieš, susilaikė atmestas. 738 už, prieš, susilaikė atmestas. NV66 už, prieš, atmestas. 165 pranešėjo už, pritarta. 737. Septyni šimtai trisdešimt devintas už, prieš atmestas. Septyni šimtai keturiasdešimtas už, prieš atmestas. Septyni šimtai keturiasdešimt pirmas už, prieš atmestas. 742 už. Pritarta. 744 ir 45 už. Prieš. Atmestas. Šimtas šešiasdešimt šeštas. Pritarta. 751 e, ir tapatus jam pakeitimas už prieš. Pri, e, patikrinkime. Balsuojame dėl 751. Balsuoti baigiame. Pritarta vienu balsu. Būtent todėl norėjau patikrinti. Pone Agniu. Mano stori ūkininko pirštai laiku nepaspaudė mygtuko. Gal galime pakartoti balsavimą pirmininkė, jei neprieštaraujate? Przychylam się do wniosku, powtarzamy głosowanie. Popra... Gerai, tuomet ba, ba, Dar kartą balsuojam dėl 751 mano paties pirštų irgi ganas turi. Mm. Balsuoti baigiame. Pritarta. Gratulujemy panie pośladniu. Jūs sakėte 651. Kto jest za? 753. 7553 dabar. Ačiū. 167 panešėjo už, prieš pritarta. 756 už, prieš atmestas. 168 pranešėjo pritarta. 757 už, prieš Elektroniškai balsuojame dėl 757. Balsuoti baigėme. Atmestas. Šimtas šešdešimt devintas. Už prieš pritartą. 758 už prieš atmestas. 759 pakeitimas už pritarta.

171. Už pritarta. 763 už prieš atmestas. 764 už prieš atmestas. 765 už prieš atmestas. 172 už prieš pritarta. 173 už, prieš, atmestas. 7, 6, 7 už, prieš, atmestas. 1, 7, 4 už, prieš, pritarta. 1, 7, 4. Žažu 1, 7, 5 už, prieš, atmestas. Tikriname elektroniškai, kaip balsavome. Balsuoti baigiame. Atmestas. Sveikinu. Atsiprašau, pritarta, sako pirmininkas. 768 už prieš atmestas. 176 už pritarta. Dešimtas kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Toliau periname 814 už, prieš, atmestas. Tikriname elektroniškai dėl 814, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta.

Pritarta. 161 pranešėjo už. Pritarta. 182 už. Pritarta. 817 e, už prieš atmestas. 821 už prieš atmestas. 820 už prieš atmestas. NV pakeitimas už, prieš, atmestas. 183. Pritarta. 182 už, prieš, atmestas. 184. Už, prieš, pritarta. 825. Už, prieš, atmestas. 185 pakeitimas už, prieš. Pradedame balsuoti dėl 185 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar 826 pakeitimas už. Ačiū, pritarta. 828 pakeitimas. Už, prieš, atmestas. Envi pakeitimas. 828, 829. Už. Ačiū pritarta. Envi pakeitimas toliau. Tikriname. dėl 829 ir padame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Envi pakeitimas už. Pritarta. Toliau kitas pakeitimas 75 už, prieš. Tikriname, kaip Balsavome dėl N75. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta vienu balsu nusvėrus. 193. Už. Prieš. Pritarta. 830 už. Prieš. Atmestas. 831 už. Prieš Atmestas. 832. Už prieš atmestą. 833. Už pritarta. 834. Už pritarta. 194 pranešėjo už pritarta. 835 už prieš atmestą. 836 už. Atmesta. 837 už. Prieš. Atmesta. 838 už. Prieš. Atmesta. 839 už. Prieš. Atmesta. 840 už. Prieš. Tikriname, kaip balsavimas, dabar prasideda elektroninis balsavimas. Dėl 840 balsuoti baigėme. <clears throat> Atmesta. Dvyliktasis kompromisas balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigėme. Pritarta.

Dėl 880 tikriname, kaip balsavome. Balsuoti baigiame. Atmesta. 881. Kas už? Ačiū pritarta. 205 pranešėjo už. Pritarta. <clears throat> 882. Kas už, prieš, atmesta. 883 už, prieš, atmesta. 884 už, prieš, pritarta. 236 Tikriname dėl 884. Balsavimas prasideda. Balsuojame. Pritarta, ačiū. Toliau 206. Kas už 206? Kas prieš?

208 pranešėjo, kas už, prieš. Tikriname. Kai balsavimą dėl 208 balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Pritarta. 888 kas už, kas prieš, atmesta. 890 kas už, kas prieš e, atmesta. 891 už, prieš atmesta. 892 už, pritarta. 894 už, pritarta. 210 e, e, už prieš pritarta. 211 pakeitimas. Už prieš pritarta. 212 pranešėjo pakeitimas. Kas už? Pritarta. Toliau 213 pranešėjo už, prieš pritarta. Envi pakeitimas. Kas už? Pritarta. Pranešėjo 214. Kas už prieš pritarta? Ne, atsiprašau, atkrenta. 30 kompromisas. Kas už? Balsu balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Poprawki 216 pana posła. 216 pranešėjo, kas už. Patvirtinta. Dabar 11 kompromisas. Ir čia yra žodinis pakeitimas, kurį ponas Antiu siūlo. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau šį beitą pridėti, kas mano manimu yra labai svarbu šiame kompromisinėme pakeitime. Būtent pridurti, kad tokios specifinės sąlygos taip pat turėtų būti taikomos ir čia aš pridedu dabar tekstą, nuo reglamento taikymo datos labiausiai nutolusiems ES regionams ir taip toliau. Pirmininkas, aš e, nemanu, nematau, kad kas nors prieštarautų tokiam žodiniam pakeitimui, taigi balsuojame dėl kompromiso kartu su žodiniu pakeitimu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Balsavimas baigiamas. Ačiū, patvirtinta. Toliau 915 pakeitimas kitame puslapyje. Kas už 9.15? Ačiū, priimta. Dabar Envi 83. Kas už Envi 83? Patvirtinta. Envi 84. Kas už, kas prieš atmesta. 918 ir 819. Čia įdomus sutapimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 920, kas už, kas prieš, atmesta. 921, kas už, kas prieš, atmesta. 220 pranešėjo, kas už, priimta. Toliau. 221. Ar ne? Ne, 223. Pranešėjo, kas už. Ačiū. Patvirtinta. 224. Vėlgi pranešėjo, kas už. Prieš. Atmesta. Toliau. Tikriname. Gerai. 224 pakeitimas. Tikriname. atsiprašau, sako pirmininkas. Sekretariato darbuotojai pasakė, kad 224 atsitempia automatiškai, kad nereikia dėl jo balsuoti. Tada balsuojam dėl 225. Ne, nereikia dėl jo. 226 tuo metu. 226 kas už. Ačiū, patvirtinta. 227 pranešėjo, kas už. Patvirtinta. 228 kas už patvirtinta, 229 kas už Ačiū patvirtinta. 230. Kas už? Ačiū patvirtinta. 924. Kas už? Prieš. Atmesta. 231. Kas už? Ačiū patvirtinta. Dabar 925. Kas už? 925. Kas prieš? Balsuojame elektroniškai dėl 925 ir 926. Prašau. Balsavimas baigiamas, atmesta. 927. Kas už? Ačiū, patvirtinta. Toliau 9, atsiprašau, 232. 929 dabar. Kas už, kas prieš? Atmesta. 235, kas už, patvirtinta. 236, patvirtinta. 237, kas už, patvirtinta. 931. Ne, jis atkanta automatiškai. 932 932 kas už, kas prieš, atmesta. 933 kas už, kas prieš, atmesta. 93 4 kas už, kas prieš, atmesta. 935 kas už, kas prieš, atmesta. 238 ir 936 kas už, patvirtinta 9. 3, 8. Kas už? Patvirtinta. 9, 3, 9. Kas už? Patvirtinta. Devini, trys, devyni. Kas už, patvirtinta. Toliau 13 kompromisas, prašau balsuoti elektroniškai. atsiprašau, sako pirmininkas, yra žodinis pakeitimas, išklausysime dabar žodinio pakeitimo. Prašau. Dabar dėl 13 kompromisinio pakeitimo mes čia norėtumėme pirmoje taškas ketvirtoje dalyje išbraukti štai kokius žodžius gali būti susijęs su apnuodėjimo rizika. E, mes manome, kad ne dėl tokio paketo mes susitarėme praeitą trečiadienį šešėlinių pranešėjų pakeitime ir mūsų manimų nereikia įtraukti šį savo iniciatyvą rengiamą pasiūlymą. Pirmininkas. Panašu, kad niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, taigi balsuojame dėl kompromisinio pakeitimo kartu su žodiniu pakeitimu. Prašau balsuoti dėl 13 kompromiso su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieš? Prašau. Ponas Dekastro, mes pasisakome prieš žodinį pakeitimą 13 kompromisui, mes norime, kad 13 kompromisas būtų be žodinio pakeitimo, be jokių pakeitimų. Pirmininkas suprantu, kad panašu, kad jūs kalbate kaip ir frakcijos vardu, taigi pakankamai narių pasisako prieš tą žodinį pakeitimą, taigi dabar balsuojame dėl kompromiso be žodinio pakeitimo tuomet. Be žodinio pakeitimo. 13 kompromisas. Balsavimas baigiamas. Balsavimas baigiamas. Ačiū. Patvirtinta. 952. Kas už? Patvirtinta. 954. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 955 ir kiti tokie patys pakeitimai, kas už. Ačiū patvirtinti. 9, 5, 9. Gerai, tikriname 9, 5, 5. Prašau. 9, 5, 5. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 9, 7, 2. Kjostinger. Kas už 972 pakeitimą? Kas prieš? Kągi reikia tikrinti. 972 pakeitimas balsam elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 973. Ir 974 kas už šiuos du pakeitimus. Kas prieš? Atmesta. Toliau 242 pranešėjo. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 971. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Dabar periname prie priedų. Dabar balsuojame dėl kelių pakeitimų. Pirmojo priedo pakeitimų. Kas už pakeitimų bloką? Patvirtinta. Toliau NV pakeitimas. 89. Kas už? Patvirtinta. Toliau darysime gal penkių minučių pertrauką, sako pirmininkas, jeigu niekas neprieštarauja. Bet pirmiausia, patikrinkime balsavimą dėl NV89 pakeitimo dar elektroniškai. Taigi NV89 prašau balsuot. E, baigiame balsuot. Baigiame balsuot patvirtinamas šis pakeitimas. Dabar penkių minučių pertrauka. Demokratiškai padėjom savo deciziją. Aš demokratinį sprendimą čia prieėmiau paskelbti penkių minučių pertrauką. voit dans la croissance une application de la. Proszę Państwa, czas przerwy minął. Ponios ir ponai, pertrauką baigėme, grįžtam prie darbo. Dabar pereisime prie 255 pakeitimo. Grįžtame prie darbo. 255 pakeitimas pranešėjo. Kas už, kas prieš? Atmestas. Toliau. 979 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. 256 kas už? Patvirtinta. 980 ir kiti pakeitimai, kas už, patvirtinta. 983, kas už, kas prieš. Elektroniškai tikriname. 983, prašau balsuoti. 983. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 984. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau. 985. Kas už? Patvirtinta. 988. Ir ekvivalentiški kas už? Patvirtinta. 9. 989-990 už prieš atmestą. 993 kas už patvirtinta. 997 su žodiniu pakeitimu. Panas, ponas Andriu pasiūlys šį pakeitimą. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui, kad leido pasiūlyti šį žodinį pakeitimą. E, e, augaliniai, augalinės medžiagos e, naudojamos vaistams. Čia toks būtų siūlomas tas papildomas teksto papildymas. Ačiū. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Balsuojame tuomet dėl šio pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Už patvirtinta. Toliau tūkstantis. Kas už? Prieš patvirtinta. Elektroniškai tikriname tūkstantąjį pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta dviejų balsų persvara. Toliau 1001, kas už, kas prieš, atmesta. 1002, kas už, kas prieš, atmesta. 1003, kas už, kas prieš, atmesta. Dabar 14 kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 1008. Kas už? Patvirtinta. 1009. Kas už? Prieš. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 260 kas už. Patvirtinta. 261 kas už. Patvirtinta. 262 kas už. Patvirtinta. 264 kas už patvirtinta. 265 kas už, patvirtinta. 266 kas už, patvirtinta. 267 kas už, patvirtinta. Toliau. Du šeši septyni. jis atkrenta automatiškai 267. Tada 15 kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šešioliktas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 271. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 272. Pranešėjo kas už? Prieš? Atmesta. 273. Kągi tikriname 272 pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniškai. Man to, kad jis buvo atmestas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 273. Pranešėjo. Kas už? Patvirtinta. 1034. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Prašau balsuot. Baigiame balsuot.

275 pranešėjo. Kas už? Patvirtinta. 1037 e, kas už? Patvirtinta. 276 pranešėjo kas už? Patvirtinta. 1038 ir 39 kas už? Prieš? Tikriname. Prašau balsuoti. 1038-1039. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dviejų balsų persvara. 277 pranešėjo, kas už. Patvirtinta. 278, kas už. Priimta. 279, kas už. Patvirtinta. 280 Kas už? Patvirtinta. 1040-1041. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 281. Pranešėjų. Kas už? Patvirtinta. 282. Pranešėjo už. Patvirtinta. 283. Pranešėjo už. Patvirtinta. 284 pranešėjo. Patvirtinta. 1042 ir 1043 kas už. Du. Aštuoni penki. Patvirtintas. Toliau. 17 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 287 pranešėjo. Kas už? Kas prieš? Tikriname. 287. Prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 1050. Kas už, kas prieš, atmesta. 1051. Kas už, prieš, atmesta. 18 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 289 pranešėjo. Kas už? Patvirtinta. Toliau. Envi 95 kas už. Kas už, kas prieš. Envi čia pakeitimas. 95. Tikriname. Envi 95. Prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 19 kompromisas. Prašau balsuoti. Kompromisas 19. Balsavimas baigiamas. Toliau. 1069. Kas už, kas prieš, atmesta. 294. Pranešėjai. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Tikriname 294 pakeitimą. Prašau, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau. Tūkstantis septyniasdešimt. Atmesta. Tūkstantis septyniasdešimt pirmas. Kas už? Patvirtinta. Du 295. 295. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Tikriname. 295. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. N98, kas už, kas prieš, atmesta. 1072, kas už, kas prieš, atmesta. 296, kas už, kas prieš, patvirtinta. 1073. Pirmiausia, tikriname 296 pakeitimą, prašau, elektroniškai. 296. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Du devyni septyni. Kas už? Patvirtinta. Dvidešimtas kompromisas. Prašau. Balsavime elektroniškai. Mm. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 1077. Kas už? Patvirtinta. 299. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Balsavime dėl 299. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 1080. Patvirtinta. 300. Kas už? Patvirtinta. 1081. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 21 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 304. 304. Kas prieš? Atmesta. tikriname. 304 pakeitimas, prašau. Pradame balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 1094. 1094. Kas už? Ponas Agniu kažkas reikalavo, kad būtų balsuojam, patikrinamas balsavimas dėl paskutinio pakeitimo ir elektroniškai buvo prabalsuota, bet nepasirodė laiku rezultatas. Dabar aš matau tą rezultatą, bet gal galime laiku rodyti rezultatą ekrane. Kągi. Okay. Where, where we now? Przechodzimy do poprawki 1.0. 1024. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 1095. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 1096. Kas už? Patvirtinta. 1097. Kas už? Prieš? Elektroniškai tikriname. 1097, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 1099. Kas už? Prieš atmesta. 1100. Ir kiti Identiški pakeitimai kas už, patvirtinta. 305 pranešėjo kas už, prieš, patvirtinta. 1106 kas už. Kas prieš? Tikriname. 1106 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 22 kompromisas. Prašau balsuoti. Dėl 22 kompromiso. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau NB 105. Kas už, kas prieš, atmesta. Envi 106. Kas už, kas prieš, atmesta. 1110. Atmesta. 23 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Toliau 24 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. NV 109. Kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 1121. Kas už, kas prieš, atmesta. 1122 Atmesta. NV110 už, prieš, atmesta. 25 kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 25 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. NV115. Kas už, kas prieš, atmesta. 1140. Atmesta. 1141. Kas už, kas prieš. Elektroniškai tikriname. 1141. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 1142. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 1106. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 1143. Kas už? Prieš? atmesta. Vienas, vienas, keturi, keturi, kas už, kas prieš, atmesta. Vienas, vienas, keturi, penki, kas už, kas prieš, tikriname. Vienas, vienas, keturi, penki. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienas, vienas, keturi, aštuoni, kas už, kas prieš. Atmesta. Vienas, vienas, keturi, devyni, kas už. Kas už dar kartą. Patvirtinta.

26 kompromisas. Balsuoti pradedame. Atsiprašau, yra žodinis pono Enijų pakeitimas. Nu, nu, nu, Ačiū, pirmininkė. Mes siūlome atsijimti e, šią kompromisinę poziciją. Kalbama apie 50 120 km. Tai yra išbraukti e, žodžius 150 km spinduliu nuo paties ūkio ir, ir nuo e, taip pat iki žodžių outmost regions, atokiausi regionai. Neprieštaraujama? Pirmininkė, mes pasisakytume už šį žodinį pakeitimą. Mes nepasisakytume už šį žodinį pakeitimą. Mes norime, kad būtų nurodytas atstumas, nes kitaip regiono savoka taptų kitokia. Bent trys nariai turi prieštarauti. Nematau trijų narių? Dabar jau matau. Ačiū. Taigi balsuojame už kompromisą. Be abejo, reikia gerbti visus, kurie pasisako ir pasisako uh, už žodinius pakentimus, bet aš esu iš to regiono, kur 150 km yra, e, e, nepakeis e, nieko, e, pavyzdžiui, bet kai kuriais atvejais tas 150 km yra svarbu ir aš manau, kad idiotiška yra mm, teikti tokį siūlymą. Były trzy osoby przeciwne i poprawki ustnej nie przyjmujemy. Gos... Trys nariai prieštaravo ir todėl mes negalime pritarti tam žodiniam pakeitimui ir balsuosime uh, už kompromisą tokį, koks jis yra. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Ačiū. Priimta. Toliau.

Atmesta. 1161 už. Priimta. 1162 už. Atkrenta. 1163 už prieš atmestą. N223 už prieš atmestą. N225 už prieš atmestą. 1165 už prieš atmestą. N226 už prieš atmestą. 1166 už prieš atmestą. Periname prie 26 kompromiso balsavimo, pradedame. Tačiau prieš balsuodami turėtume dar balsuoti už E229 pakeitimą. E229 patvirtintas. 1173 priimta. 1174 už prieš atmestą. Pasitikrinkime dėl 1174. Balsavimą pradedame. Aš sakiau, atmesta. Nežinau, kodėl jums rūpi pasitikrinti, bet vis tiek ačiū. Trišimtai tryliktas už. Priimta. 1155 už 1177 už, prieš, atmesta. Toliau. Tūkstantis šimtas aštuoniasdešimt devintas už prieš atmestą. Tūkstantis šimtas devyniasdešimtas už priimta. Tūkstantis šimtas devyniasdešimtas už. Manau, kad priimta. Norėtumėt pasitikslinti? Ne. Envi 133 už. Prieš. Atmesta. Envi 134 už. Priimta. 27 kompromisas. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 1192 už prieš atmesta. 1193 už prieš atmesta. Atmesta. NV 136. Už. Prieš. Atmesta. 315. Už. Primta. 1194. Ir jam tą patus. Primta. 1195. Už. Prieš. pono Jar pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Prieš atmestą. Tūkstantis šimtas devyniasdešimt devintas už prieš atmestą. Tūkstantis du šimtasis už prieš atmestą. Dvidešimt aštuntas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Tūkstantis du šimtai penktas už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 1205 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta.

Na, kas, kas prabalsavo dėl 1205 ir kitų pakeitimų, nes matau, kad nariai nebalsuoja. Čia iš tikrųjų kažkokia makalynė. Galbūt, bet yra koordinatoriai ir šešėliniai pranešėjai ir jie jums patarė, kaip balsuoti. Jeigu pasitikite koordinatoriais, savo koordinatoriais ir savo šešėliniais pranešėjais, nebūtina jums turėti balsavimo sąrašus. Ir aš manau, kad mes savo koordinatoriais ir šešėliniais pranašiais pasitikime. Aš pats esu koordinatorius ir aš savimi tikiu. Na, viliuosi, kad taip ir yra. Ir tuomet kaip suprantu, savo frakcijai taip pat patarėte, kaip balsuoti. Galbūt šešėlinis pranešėjas tai daro už jūs, nes šiaip šešėliniai pranešėjai gerai žino, ką mes čia darome. Taigi, 1210 už priimta. 1211 už Primta. 1212. Jis atkrenta. Tūkstantis du šimtai dvidešimt trečias. Už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 1223. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. 1224. Ir jam tapatus. Kas už? Priimta. 1228. 1228, kas už, kas prieš atmesta. NV pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta. Pranešėjo pakeitimas 318, kas už, priimta. 319, kas už, priimta. 1229, kas už, kas prieš atmesta.

kas prieš, atmesta. 1235, kas už, kas prieš, atmesta. Envi 134, kas už, kas prieš, atmesta. 1236, kas už. Ačiū, priimta. 1237, kas už, priimta. 1238, kas už,

Pasitikrinkime dėl 1244 balsavimo pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. 1245 už. Priimta. 1246 už 319. 319 buvo patvirtintas. Taigi pereiname prie 1250. Kas už? Ačiū, priimta. 1254. Kas už? Priimta. 1257. Kas už?

1261 kas už, kas prieš, atmesta. 1262 kas už, kas prieš, atmesta. 1263 kas už, kas prieš, atmesta. 1264 kas už, primta. N249 kas už, primta. 1265 kas už, Primta. 1266 kas už. Primta. 1267 kas už. Priimta. 1270 ir jam tapatus kas už. Priimta. 1272 kas už. Ačiū priimta. 1273 275. Kas už? Priimta. 29 kompromisas. Balsavimą pradedu. Balsavimas baigtas. Balsavimas dėl 29 kompromiso baigtas. Priimta. 322 pakeitimas. Kas už? Priimta. 323, kas už priimta, 1280, kas už priimta. 324 pranešėjo pakeitimas, kas už priimta. NV 150 ir kiti jam tapatus, kas už priimta. 1283, kas už prieš atmesta. Pasitikslinkime dėl 1283. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Atmesta ačiū. N251. Kas už? Primta. 1284. Kas už, kas prieš atmesta. Envi 152, kas už, kas prieš atmesta. 1287, kas už, kas prieš atmesta. 1288, kas už, kas prieš atmesta. 325 pranešėjo pakeitimas, kas už priimta. 326 pranešėjo už priimta. 37 pranešėjo už priimta. 328 pranešėjo už priimta priimta. 329 pranešėjo už priimta. N253 už prieš atmesta. 330 pranešėjo už priimta. 331 pranešėjo už prieš atmestą. 1289. Na, nereikia elektroniškai tačiau pasitikslinkime. 331 pranešėjo. Kągi kolegos, persigalvojate? Balsavimas baigtas. Atmesta. 1289 už, prieš atmestą. N254 už, prieš atmestą. 1290 už prieš atmestą. N255 už prieš atmestą. 1291 už prieš atmestą. N256 už prieš atmestą. N2 antras priedas už prieš atmestą. 332

1297 už priimta. 337 pranešėjo už priimta. 339 pranešėjo už priimta. 1298 už prieš atmesta. 1299 už pasitikrinkime Dėl 1298, 1298 balsavimas pradedamas. 1298 balsavimą pradedame. Sakiau, kad jis buvo atmestas. Ačiū. Balsavimą baigiame. Atmestas. 1299 už priimta. 340 pranešėjo už prieš primta. 341 pranešėjo už prieš atmestą. N258 ir kiti ekvivalentus už priimta. 1302 už prieš atmestą. 342 pranešėjo už primta. 343 pranešėjo už prieš atmestą. 1303 už prieš atmestą. 344 pranešėjo už prieš atmestą. 1304 už primta. 1306 atsiprašau, 1307 už priimta. 345 panešėjo už priimta. 1308 už priimta. 1309 už atsiprašau. 1313 Andrėjui ir Denano pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 1314 už, prieš, atmesta. 1315 už, prieš, atmesta pasitikslinkime elektroniniu būdu 1315. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. šeštas pranešėjo priimta. 1316 už prieš atmestą 1317 už, prieš, atmesta. 1318 už, prieš, atmesta. 1319 už, priimta. 347 pranešėjo už, priimta. 1300. 350, sako pirmininkas pranešėjo, už, ačiū priimta. 352 pranešėjo už. Ano, nie ma tłumaczeń. O, jest okej. Okay. Buvo problemų su vertimu, dabar viskas gerai. Taigi 352. Ačiū, primta. 353. Kas už? Primta. Konstatuojamosios dalys. 355 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 356. Kas už? Kas prieš? atmesta. 357 kas už, kas prieš, atmesta. 358 kas už, kas prieš, atmesta. 359 kas už, kas prieš, atmesta. Pirmas pakeitimas. Pranešėjo pakeitimas. Kas už, kas primta. 360 už, ačiū primta. 361 už, primta. 362 kas už, prieš atmesta. Antrasis pakeitimas pranešėjo, kas už, primta. NV, pirmas pakeitimas, kas už, prieš. Turime pasitikslinti, balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. Balsavo po lygiai narių ir už ir prieš. Trečias pakeitimas, kas už, primta. 364 už. Atsiprašau, sako pirmingas, 366. 366 už, prieš, atmesta. 367 už prieš atmestą. Envy antras pakeitimas už prieš primtą. Ketvirtas pakeitimas pranešėjo už primtą. Taigi dabar einame prie šeštojo pakeitimo. Kas už? Kas už šeštąjį pakeitimą? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl šeštojo pakeitimo. Pradedu balsavimą. Pamaikam gusuvanie. Balsuoti baigėme. Pritarta. 373 kas už. Ačiū, pritarta. 374 kas už. Prieš atmestas. 375 už. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkas. Toliau 389 pakeitimas. Lavija, kas už? Pritarta. 12 pranešėjo už, prieš pritarta. 391 pono būdos. Kas už? Ačiū, pritarta. 393 už. Ačiū, pritarta. 394 envi už. Pritarta. Envi 9 už. Prieš atmestas. 10 envi pakeitimas kas už kas prieš, pritarta. 11 prieš pritarta, N12 už, prieš atmestas, 396 už, prieš pritarta, 397 Kas už? Ačiū, pritarta. NV13 už. Ačiū, pritarta. 398 už. Ačiū, pritarta. 399 už. Prieš atmestas. 17 toliau. Pranešėjo. Ne, nebalsuojame dėl jo. 411. Pono kaputo pakeitimas. Kas už? Prieš atmestas. 412 už. Prieš. Pritarta. NV 15. Pritarta. 18 pranešėjo už. Prieš pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl 18 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Pritarta. 414 už, prieš, atmestas. 416 už, prieš, atmestas. Atmestas. 417 už. Pritarta. 418 pritarta. 419 už. Prieš. Atmestas. 420 už. Prieš. Atmestas. 421 už. Prieš. Atmestas. 20 pranešėjo pakeitimas už, prieš pritarta. 422 už, prieš pritarta. 426 už, prieš. Tikriname, pradame balsavimą dėl 426. Balsuoti baigiame. Atmestas. 427 pono Tarabelos už prieš atmestas. Keturi šimtai trisdešimtas. NV šešioliktasis dabar. Atsiprašau, sako pirmininkas. Dvidešimt ketvirtas. Dvidešimt ketvirtasis pakeitimas. Pranešėjo, kas už prieš Pritarta. NV16 už. Pritarta. Keturi šimtai trisdešimt antras už. Ačiū pritarta. Keturi šimtai trisdešimt ketvirtas. Už. Prieš Atmestas. Keturi šimtai keturiasdešimt ketvirtas už, prieš, atmestas. Keturi šimtai keturiasdešimt penktas kaputo 447 dabar pono būdos pritarta. 448 už prieš atmestas. 449 už prieš atmestas. 451 už prieš atmestas. NV19 už prieš atmestas. 452 už prieš atmestas, 453 už prieš atmestas, 454 už prieš atmestas, 455 už prieš atmestas, 30, e, 36 pranešėjo už prieš atmestas. 462 e, už prieš, pritarta 463 už prieš, atmestas 464 už prieš, atmestas 465 už prieš. Atsiprašau, jis atkrenta, sako pirmininkas. 470. Dabar 470. Už prieš atmestas. NV22 už prieš pritarta, 471 už prieš atmestas, 479. Dabar 479. Už prieš atmestą. 40 už prieš atmestas. 481 už prieš e, pritarta. 42 pranešėjo už prieš. Balsuojame dėl 42 pranešėjo pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. atmestas. 482 už prieš atmestas. NV23 už prieš pritarta. NV24 už prieš atmestas. 483 už prieš atmestas. 484 už prieš pritarta. 43 pranešėjo už. E, toliau 25 senvi už, prieš pritarta. 26 senvi pritarta. Keturi šimtai devyniasdešimtas už prieš atmestas. N27 už prieš atmestas. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Ačiū. Pritarta. Dabar balsuojame dėl teisėkuros pasiūlymo, vardinių balsavimų, prasideda balsavimas. Balsuoti baigiame. Dabar balsuosime dėl sprendimo pradėti darybą su taryba pagal 83 straipsnį. ir dėl dėrybinės komandos sudėties. E, pranešėjas vadovaus jai. Kas už? Balsuojame. Balsuoti baigiame. Ponios ir ponai, pritarėme, patvirtiname. Man atrodo, dabar žodis jums, ponia Hoizlingai. Ponios ir ponių, mūsų laukia dar nemažai balsavimų. Bet, veros, ponas Hozin norėtų kažką pasakyti. Ar norėtumėte? Noriu padėkoti visiems, nors pradžioje procesas e, buvo nesklandus, bet viskas vyko aiškiai ir darau išvadą, kad tai yra e, man suteikiami įgaliojimai nedelsiant pradėti dėrybas. Ačiū. Dėkojame pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už labai nelengvą darbą esm, iš esmės dėl turinio ir, ir politinį darbą, žinome, kaip viskas vyko. Dar kartą dėkojame visiems sekretariatui, patarėjams, pranešėjui, jo dabar laukia nelengvas darbas, nes jis tapo darybinės komandos pirmininku, bet mes pritarėme visiems pono Nikolson ir pono Agnių išsakytiems pastebėjimams ir bandysime išvengti panašių pasikartojimų, situacijų pasikartojimo ateityje. Dabar mūsų laukia du trumpi balsavimai. Septintasis punktas e, dėl apsauginio nuostatų ir e, nuostatų įtraukiamų į asociacijos sutartį su Moldova. Pone Danšila, ar norėtumėte pakomentuoti šią temą? Mes ne, nesulauk, negavome jokių pakeitimų dėl šio pranešimo, buvo komisijos pasiūlymas. Tik tiek noriu padėkoti kolegams iš šešėlinės pranešėmus bendradarbiavime. Ačiū. Pagrindinis komitetas yra intakas už šią nuomonę, kas prieš. Atsiprašau, turime balsuoti elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją toliau. Balsuojame dėl panašaus sustarimo su Gruzija ir šią temą pranešė yra ponė Nekov. Ar norėtumėte ponas Nekov? Man atrodo, kad mūsų pozicija šio klausimu yra aiški, nėra jokių e, problemų, nėra pakeitimų. Uh, kontroversiškų yra tik vienas pakeitimas. Nemanau, kad jis aktualus, kad jis susijęs su šiuo pasiūlymu. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras ir turėtume balsuoti už jį. Pono Palačiak pakeitimas tuomet visų pirma. Pritarta. Toliau. nuomonės projektas su pakeitimu. Dabar balsuojame dėl pakeisto nuomonės projektų. Balsuoti baigiame. Ačiū. Sveikiname pranešėją. Ši mūsų posėdžio dalis baigta. Dabar prasidės koordinatorių posėdis, o visi kiti susitiksime 15 valandą po pietų. Linkiu visiems e, pelnytos pertraukos ir taip pat dėkoju visiems už pagalbą balsuojant.